2013 metai bus lemiami metai Islandijai. Islandijos valdžia nori pradėti darybas dėl visų e, straipsnių. Tikiuosi, jiems tai pavyks. Kits. Dėkuoju, ponai Preda. Dabar žodis ponai Atkins. Uh, uh, Pone pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus gerą pranešimą ir taip pat uh, padėkoti už vadovavimą delegacijai, kurios sudėtyje ir aš buvau, kai lankėmės Islandijoje. Pirmą kartą lankiausi Islandijoje. Turiu pasakyti, kad man paliko neišdildomą įspūdį ta šalis. Tuo labiau, kad ir jos politikai paliko neišdildomą įspūdį. Norėčiau paliesti vieną ar kitą klausimą, jei leisite, aišku, mano nuomonę nuo pranešėjo nuomonės nelabai skiriasi. Bet, pavyzdžiui, mes susitikome su žuvininkystės reikalų ministru, kuris man pasirodė tarsi iš stalinizmo laikų, iš šeštojo dešimtmečio laikų, nepaisant to, kad esame, su, esame jau visai kitame amžiuje. Ir jisai sakė, kad tik per jo lamoną bus įmanoma padaryti kai kurios dalykus. Taigi, manau, kad e, turint galvoje tą tokį priešiškumą, kuris pakankamai didelis, bus labai sunku susitarti. Vienas iš dalykų, kuris e, man pasirodo, ir aš e, buvau pakviestas į liberalų frakcijos vadovo ir labiau konservatyvaus pusės vadovų vakarienę, tai man, kalbantis su jais, nesusidarė toks jau džiugaujantis prisijungimo Islandijos įspūdis. Taigi, ką noriu pasakyti, jeigu jie net nėra tikri, ar nori tapti ES nare ir jeigu jie nežino, ar jie už ar prieš kai kurios dalykus ir jeigu jie rengs referendumą, ir, sakykime, referendumo metu bus įsakytas pritarimas Islandijos narystė Europos Sąjungai, tai tada atitinkamai bus baigtos dėrybos ir žmonės turės būti informuojami apie dėrybų rezultatus. Bet visa tai yra taip neaišku, kad aš pats nieko negalėjau įsiaiškinti, nes valdančioji partija yra vienokia tokio labiau itališko požiūrio tarsi laikosi, o kitos partijos gana priešiškai nusiteikusios narysės atžvilgių. Tai galų gale, jeigu a, bus balsuojama parlamente, tai koalicijos atveju gali būti labai labai menka persvara, vos vieno balso persvara. Taigi, pakankamai nuomonių daug ir susiskaldimas jaučiamas dėl to, kokių veiksmų reikia imtis toliau. Yra aišku parlamento narių, kurie galvoja apie prisijungimą prie eurozonos, bet yra ir tokių, kurie mano, kad geriau įstoti į Europos Sąjungą, bet nepulti į Europos e, eurozoną. Taigi yra dar problemų ir kitų be žemės ūkio ir žuvininkystės problemų. Ir manau, kad ypač žemės ūkio srityje bus labai sunku taip pat susitarti. Aišku, žuvininkystės srityje, taip kaip viskas vyksta dabar, susitarti bus itin sunku, nes žuvininkystė yra pagrindinis Islandijos pajamų šaltinis ir daugelis Islandijai siūlomų dalykų ją yra tiesiog nepriimtini. Todėl apskritai tai bus tiesiog vos ne mainų reikalas. Na, pavyzdžiui, skumbrės atveju mes turime išspręsti skumbrės klausimą. Ir kolega, kuris atstovavo Škotijai, tikrai labai tvirtai laikėsi e, savo pozicijos. Tai yra principinė pozicija. Todėl, ponė pircimininkė, tikrai pritariu e, pranešėjo nuomonė, bet yra dar pora labai svarbių klausimų. E, Pirmiausia, tai yra tos skolos, kuri susidarė prieš keletą a, metų padengimas. Aišku, jungtinė karalystė, jos vyriausybė mano, kad tai buvo a, vyriausybės pinigai ir kai kurie jau, a, kai kurie dalis skolos yra gražinama. Tačiau mes turėtume suprasti dar ir kitą problemą - Arktės problemą. Islandija, kaip ES narė, nebijotinai turėtų suvaidinti Arktės reikalus sprendžiant esminį vaidmenį. Ir tai, aš manau, vienas iš esminių klausimų, kurį mes turėtumėm išanalizuoti ir aptarti kartu su Islandija jos dėrybų dėl ES narystės kontekste. Taigi, ponia pirmininkė, aš tikrai pritariu pranešimo pačiam turiniu ir labai linkiu pranešėjimui tolesnės sėkmės. Ačiū, toliau ponas Argentiniai. Pone Argentiniai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat kartu su ponu Preideriu lankiausi Islandijoje ir labai daug sužinojau apie Islandiją to vizito metu. Labiausiai visgi man įstrigo atmintyje vienas dalykas, apie kurį ir parlamentas, ir komisija labai dažnai kalba ir pažymė kaip teigiamą šalies kandidatės savybę. Bet turiu pasakyti, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Viskas gana e, komplikuojasi. Islandija labai nukentėjo ekonominės krizės metu ir kaip ir kitos tos pačios grupės šalis susiduria su didelėm problemom. Iš ES pozicijų mus tai neramina. Islandijos gyventojai labai skirtingai pasisako dėl Islandijos narystės ES. Ir manau, kad visai protinga būtų vadovautas štai kokiu požiūriu. Pakeisti rezoliucijos devinto punkto tekstą, nes mes tikrai esame susirūpinę dėl padėties Islandijoje, tačiau aš manau, reikėtų rezoliuciją sakyti, kad atsižvelgiama į padėti vyriausybėje. Nes tai, kai jūs sakėte apie vyriausybę, naip tol nereiškia, kad vyriausybė negali veikti, negali dirbti ir kad dėrybos turėtų būti sustabdytos. Net ir opozicija Islandijoje mano, kad dėrybos turėtų vykti toliau. Turėtume labiau, daugiau pagarbos parodyti Islandijos vyriausybei, nes ji tikrai stengiasi apsaugoti savo gyventojų, savo piliečių interesus. Dar galiu ir keletą kitų pastabų pateikti dėl skumbrių sugavimo. Aišku, problema neišspręsta ir Islandijai teks kai ko išmokti, jeigu ji galvoja apie tausią žuvininkystę ir tausų išteklių naudojimą. Islandija turėtų elgtis apdairiau ir protingiau, valdydama savo skumbrės išteklius. Ir negalvoti, kad tai yra neišsemiami ištekliai. Aš asmeniškai tikrai buvau šokiruotas, kai paskutinę mūsų vizito dieną mums pateikė patiekalą iš banginio mėsos. Aš manau, kad Islandija turėtų elgtis gal apdairiau. Kita vertus, ES yra ko pasimokyti iš Islandijos, ypač energetikos rytyje. Ir hidroelektrinės, kaip tik būtų ta sritis, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Toliau socialdemokratai. Kaip ir buvo pasakyta, na, susoli, aš pavaduoju. Tomas Preda pateikė e, sprendimo pasiūlymą, manau, kad tai yra labai subalansuotas e, pasiūlymas ir rezoliucijos tekstą, manau, e, turėtume palaikyti ir turėtume galbūt e, vėl pabrėžti Islandijos padarytą pažangą ir e, pažymėti, kad reikia didesnio teisminės sistemos nepriklausomumo. Aš džiaugiuosi situaciją, tai rodo, jog Islandija iš tikrųjų daug nuveikė integracijos ir tie dar lieka keletas neišspręstų e, klausimų ir jie, jie buvo minimi anksčiau. iSave, pavyzdžiui, klausimas be kita, ko kita vertus vyriausybėje yra per daug galbūt susiskaldimo šiuo metu, kaip ir buvo e, priminta anksčiau, bendrą e, saugumo ir e, užsienio politika taip pat yra dabar reformuojama ir turbūt šitie dalykai tenkins ir ES ir e, Islandija. Kalbant apie žuvininkystės politiką, tai taip pat situacija turėtų būti priimtina. Kaip prisimenate, kalbėjom apie banginių medžioklę, banginių medžioklę reglamentuoja ES akį ir turėt, taip pat turės e, būti tariamasi dėl šitų dalykų. Šiaip e, daug pažangos buvo padaryta. Apskritai, ta pažanga rodo, jog Islandija iš tikrųjų labai nori eiti dėrybo integracijos keliu ir mes e, ir toliau atidžiai stebėsime darybas e, ties įvairiais e, skyriais. Mes e, pateikėme pakeitimų, kurie sutampa su tą kryptimi, kurios pagėdavo pranešės. Ana Gomis. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti kolegai Preda už jo pranešimą. Manau, kad uh, Tai yra didelis indėlis į ES sustiprinimą, turiu galvoje Islandijos prisijungimą, aš pati nedalyvavau toje misijoje, apie kurią kalbėjo ponas Preda, bet aš pažįstu Islandiją ir noriu pasakyti, jog e, žaviuosi Islandiją ir Islandais. Aš manau, kad kad Islandija yra gilios demokratijos šalis, ten puikiai gerbiamas žmogaus teisės. Aišku, yra tam, tam tikros skaudžios patirties ekonominės krizės kontekste, tačiau tie dalykai vis dėlto yra pra, praeitėje, sunkumai nugalėti. Ir e, manau, kad e, Islandijos e, nugalėti sunkumai ekonomikos, finansų srityje, bet ir tai, kad tai yra demokratinė valstybė, yra, yra privalumai. Toliau e, at, atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimas e, taip pat yra vienas iš pliusų Europos Sąjungai. Regioninis vaidmuo ir e, iššūkiai šioje srityje Arktikos regione. Taip pat svarbus aspektai mano valstybė yra pagrindinė Islandijos ekonominė partnerė, todėl kad e, Portugalija labai daug menkių suvartoja, kurios e, yra sugaunamas ten. Šios e, srities komisijos narys dabar bando iš esmės pakeisti mūsų žuvininkystės e, politiką ir čia yra atsižvelgiama į Islandijos e, tam tikrus visai suprantamus nuogastavimus. Aš e, noriu pridurti, jog visiškai pritariu kolegos Preda pranešimui. Ponas Datmon. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Keletą pastebėjimų norėčiau pateikti. Visų pirma, galbūt vertimas yra netikslus, bet mano gerbiamas kolega, kuris kartu yra pakaitinis narys, atrodo, kad pastebi, jog Islandijai reikėtų pasimokyti iš ES tvarios žvininkystės srityje. Galbūt tai yra vertimo klausimas. Ir ko Islandijai reikėtų pasimokyti šioje srityje, neaišku, nes mūsų žuvininkystės politika apima tokius dalykus, kaip e, kai negyvo žuvis yra išmetamos atgal į jūrą. Junktinėje karalystėje taip pat e, nepagidaujama praktika yra fiksuojama. Ir taip pat e, ponas kancleris labai įdomiai pasisakė apie Islandijos žuvininkystės ministrą. Bet noriu jūs patikinti, kad jeigu jau esate Islandijos žvininkystės ministras, o žvininkystė Islandijoje yra labai svarbi, jos visa ekonomika remiasi žvininkystė, tai ir jeigu Islandija visiškai nenori niekur nusileisti, žuvininkistės srityje. Tai aš manau, kad verta kritikuoti tokį požiūrį, nes čia jau panašu į Stalino laikyseną tam tikrą prasme. Aš suprantu, kad e, laiko buvo nedaug toms dėryboms, bet požiūris toks yra tikrai netinkamas. Ir taip pat noriu dar vieną pastebėjimą pateikti dėl plėtros Islandija yra šalis kandidatė. Bet faktas yra tas, kad turtingos valstybės kaip Norvegija arba Švedija nenori, e, Šveicarija nenori įstoti į e, Europos Sąjungą. Nori stoti Kroatija, Serbija, Jotkalnyje. O su Islandija čia yra įdomus pavyzdys, kuris vis tik tai šitą mano teiginį pailustruoja. Islandija buvo labai turtinga valstybė ir save suvokė kaip turtinga valstybė. Kai ji buvo turtinga, tuomet nuo 75 iki 80 procentų gyventojų prieštaravo stojimui į ES. Po to 2008 metais susištiko finansinė krizė, nuo kurios Islandija nukentėjo turbūt labiausiai iš visų valstybių ir susiklošys tokioms aplinkybėms, kai Islandija save pamatė kaip neturtingą valstybę, staiga apsigalvojo. Ir dabar jau dauguma gyventojų nori stoti į Europos Sąjungą. Ir Islandija dėl to, kad jos žuvininkystės politika, jai e, yra tokia svarbi, sugebėjo atsigauti. Ir dabar save jau vėl laiko praturtėjusią valstybę. Ir vėlgi sumažėjo gyventojų skaičius, kurie pritarė stojimui Europos Sąjungą. Ir jeigu Islandija ir toliau stiprės ir turtingės, turbūt daugės ir žmonių, kurie prieštarauja stojimui Europos Sąjungą. Man atrodo, kad dėl to nereikėtų uh, kad Islandijai reikėtų parodyti uh, tikrąją padėtį, kad jeigu ji įstos į Europos Sąjungą, jos žuvininkistės politika nukenties. Minutė. Dėkuoju, ponė Dartmon. Matote, kad visuomet duodam jums žodį, kai jūs neviršėte laiko. Because I've learned that uh, speaking kalbėsiu angliškai, nes supratau, kad kai kalbu olandiškai, tai ne visiems yra aišku. Jeigu kas nors suprato, kad mano nuomonė Islandija turėtų iš mūsų pasimokyti tvarios žvininkystės, noriu patikslinti, ne taip reikėjo suprasti mano mintį, priešingai ją reikėjo suprasti. Dėkui. Genin. Dėkui, panas Vigenin. Dėkoju, aš norėčiau vieną pastebėjimą pateikti. Dažnai kalbėdami apie plėtrą turime galvoje e, valstybės iš vakarų Balkanų ir pamirštame, kad Islandija taip pat jau derasi dėl stojimo į Europos Sąjungą. Daug pastangų dedame, gerindami savo santykius su vakarų Balkanų valstybėmis ir politinis dialogas su tomis valstybėmis yra sklandesnis ir dėl to susidaro įspūdis mūsų draugams ir kolegoms Islandijoje, kad Islandija mums nerūpi. Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie Islandiją, tai dėrybose su ją E, nėra tiek daug sunkumų, kiek dėrybose su Vakarų Balkanų valstybė, valstybėmis. Tačiau turime suaktyvinti dialogą ir su Islandija. Netgi mūsų politinės frakti, frakcijos parlamente galėtų suaktyvinti komunikaciją su Islandija, taip pat turėtų aktyviau uh, propaguoti ES įvaizdį Islandijoje, kodėl Islandijai būtų pravartu prie mūsų prisijungti. Ir Be abejo, galiausiai turės nuspręsti Islandijos žmonės, ar jie norės prisijungti prie ES ar ne. Bet e, pono Dartmundo paminėtas faktas, kad, e, kad į ES nori stoti tik tai vargingos valstybės, o kai jos praturtėja stoti nebenori, tai supaprastina mano nuomonę ES plėtros e, savoką Ta prasme, kad mes turime aiškiai e, savo Islandijos piliečiams parodyti, kad stojimas į ES yra susijęs ne vien tik su pinigais. Tai yra ir solidarumo klausimas, bendrų tikslų klausimas, bendrų įsipareigojimų klausimas. Ir jeigu mes ES rodysime tik tai kaip sąjunga, kuri dalina pinigus, tai be abejo, Islandijos žmonės e, vis mažiau norės prie tokios sąjungos prisijungti. Tad turėtume paaiškinti Islandijos visuomeniai ES sudėtingumą. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis e, pranešėjai, ponui Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems savo kolegoms už e, komentarus ir pastabas. Labai trumpai dabar apie tai, Kalbant apie klausimus dėl žuvininkystės. Aš neturėčiau dabar kištis į diskusiją tarp pono Atkins ir pono Dartmouth, tarp e, Britų kolegų. Tačiau galiu pateikti nesenos apklausos Islandijoje rezultatus, kuri rodo, kad Du trečdaliai Islandų mano, jog e, žuvininkystės ministras turėtų atsistatydinti, todėl kad e, jisai nekompetentingas jų nuomonė e, vadovauti šitam sektoriui. Ir Islandijoje yra rengiamasi integruoti žuvininkystės sektorių į turizmo ir ir pramonės ministerijos e, kompetencijos sritį. Toliau pasantinį, kas sakė, aš manau, kad e, reikia galbūt paminėti susiskaldimą vyriausybės e, viduje. Aš nemanau, kad ta formuluotė, kurią aš pavartojau, yra per stipri. Veikiau gal priešingai yra. Uh, nes e, iš tikrųjų tai yra labai įdomus e, reiškinys, ypač turint e, omenyje ankstesnės plėtros bangas toliau skumbrė. Tai yra susiję su Islandija, Ferrero salomis ir Europos Sąjunga yra tinkamai susitarimais. Aš nemanau, kad šitie dalykai darys didelį įtaką e, dėrybų procesui. Aš pritariu poniais Argentinį ir kitiems kolegams, kurie sakė, kad Islandija gali būti geras pavyzdys atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo srityje. Tai čia iš tikrųjų galim, galim daug ko e, pasimokyti žiūrėdami į šią šalį. Dėkuoju ponai Panzeri, ponai Gomeš taip pat už jų pastabas ir komentarus dėl Islandijos. Dėkuoju taip pat e, ponui Vigenin. Nors e, Islandija yra ne vakarų Balkanų šalis, bet vis dėlto tai yra šalis kandidatė, valstybė kandidatė. Tai yra galbūt tam tikras ir specifinis aspektas šituo požiūriu ir klausimai susiję su skurdo ar su, su turto aspektais. Ir, ir, ir, ir beje, šitame kontekste, kalbant apie uh, Europos integracijos uh, šalininkų skaičių, tai reikia pasakyti, kad prieš krizę uh, integracijos šalininkų skaičius buvo ypač uh, didelis. euro stiprumas dabar nebėra argumentas. E, tai, tai, tai yra Europos problema, jog Islandai neatstatys pasitikėjimo mūsų bendrais pinigais. Tad e, daug, daug daugiau buvo šalininkų integracijos prieš krizę, o per krizę Islandų socialdemokratai uh, ir socialistai labai eskalavo šitos klausimus e, diskusijose, bet e, pasitikėjimo Europą sumažėjimas yra susijęs ypač su euro silpnėjimu. Tai yra labiau priežastis, o taip atsitiko ne dėl to, kad pasikeitė santykis tarp tur turtingų ir neturtingų. Tai Taip galėčiau pakomentuoti šitos aspektus. Diskusija vyks šio klausimo dar sausio pabaigoje, bet aišku, pirmininkas patikslins dar tiksliai, kada jinai vyks. Pirmininkė, dėkoju ponui Preda. Aš priminsiu datas. Šiandien mes apie tai padiskutavom. E, pateikimų, pakeitimų pateikimų terminas sausio 12-12 valanda. 12 Komitete bus balsuojama e, vasario 6, o plenarinė posėdė kovo 1 dieną. Dėkoju panašiai už atliktą darbą, o dabar siūlau perėti prie šeštojo darbo tvarkės punkto Maroko karalystės dalyvavimas sąjungos programuose. Tai yra e, rekomendacija, pranešimas dėl rekomendacijos dėl e, E, Euromed ir Maroko starties pasirašymą ir dėl dalyvavimo Maroko ES programuose. Protokole, kuris pateiktas parlamentui, yra kalbama apie Maroko karalystės dalyvavimą sąjungos programuose ir šito klausimu aš suteiksiu žodį poniai Neits, kuri yra pranešėja. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju. Visų pirma, pradėsiu nuo logistinio pobūdžio informacijos, kuomet aš atėjau į posėdį, tai padavėjai, kurie e, mums patikė kavą, jau buvo išėję ir jie atsisakė man duoti kavos. Aš manau, kad jie tikrai galėtų būti mandagesni su Europos parlamento nariais. Aš pati turėjau eiti e, nusipirkti kavos kitur. Dabar grįžtant prie šio e, pirminio e, komisijos e, teisėkuros pasiūlymo. Mėly kolegos, ponios ir ponai, norėčiau, kad e, būtų tylu salėje įvairių frakcijų administratoriai galėtų diskusijas tęsti už šios salės ribų. Taigi, kaiminystės politikos kontekste gyvendant tam tikras e, sąjungos e, programas kartu su kaiminystės e, partneriais yra numatoma taikyti daug įvairių priemonių, siekiant skatinti reformas ir perinamos laikotarpius tose valstybėse partnerėse. Komisijos komunikate kaip tik kalbama apie šitos dalykus ir apie bendrąjį požiūrį kuris buvo apibrieštas 2007 metais ir kurį patvirtino taryba 2007 metų kovo 5 dieną. 18 birželio, remiantis e, šiuo komunikatu ir išvadomis, e, taryba pateikė e, di direktyvas tam tikras gairias e, komisijai dėl įvairių valstybių, tarp jų ir dėl Maroko. Ten yra fiksuoti tam tikri bendri principai, pagal kuriuos vyksta dalyvavimas sąjungos programuose. Papildomi e, protokolai buvo pasirašyti su e, Izraeliu ir kitas protokolas 2008 metų balandžio mėnesį buvo pasirašytas su Ukraina, su kuria baigėsi dėrybos. 2007 metų birželio mėnesį buvo nuspręsta pradėti darybas su Maroku. Tos darybos komisijos džiaugsmai taip pat jau yra pasibaigusios ir e, pirminis teisėkurios pasiūlymas yra 10 metų gegužės 10 dienos. Po tam tikrų pakeitimų taryba jį patvirtino rugsėjo mėnesį ir e, taryba rugsėjo 27 dieną pernai metais e, patvirtino teisėkuros dokumentą. E, Lisabono sutarties 208 e, straipsnio. Atsiprašau, 217 straipsnio nuostatos čia yra taikomas. Tam tikros sritis, tose e, dokumentuose tai yra įvardintos kaip prioritetinės, pavyzdžiui, inovacija, inovacijos ir konkurencija. Mano minėtos e, gairės bus taikomas visoms e, kaiminystės valstybėms partneriams. Taip pat uh, yra tam tikrų atskirų aspektų, kuriuos reikėtų paminėti, kalbant apie Maroką, nes čia dar reikės e, Europos komisijai ir Marokui pasirašyti tam tikrus e, dalykus dėl aspektų susijusių su kai kuriais konkrečiais e, aspektais. Nežinau, ar yra būtina dabar išvardinti pagrindinės nuostatas protokolo. Labai svarbu, kad e, Marokas remiantis tomis nuostatomis galės dalyvauti dabartinėse ir busimuose sąjungos programuose ir e, įgyvendant specifines programas, kuriuose dalyvauja Marokas, Maroko atstovai galės kaip e, stebėtojai dalyvauti tolesnio įgyvendinimo komitetuose. Maroko atstovų e, pasiūlymams bus taikomos programų kontekste tokios pat taisyklės kaip ir valstybėms narėms, specifinės sąlygos, kurios yra taikomas Maroko dalyvavimo kiekvienoje iš tų programų ir būtent finansinės įmokos arba vertinimo procedūros bus apibrėžtos, e, kaip sakiau, pasirašius specialų sustarimą tarp komisijos ir Maroko institucijų. Ir e, finansinė kontrolė bei auditas taip pat bus e, vykdomi šioje srityje. Čia taip pat bus remiamasi galiojančiamis Euromedo ir Maroko e, sustarimo e, nuostatomis. Tai neturės poveikio ES biudžetui, todėl kad Marokas turės e, prisidėti prie ES biudžeto priklausomai nuo savo dalyvavimo specifinėse programuose lygio, tačiau Marokas gali prašyti tam tikros paramos pagal kaiminystės priemonę, kuri dabar jau yra taikoma ir galiojanti. Mano jums pateikiamame pasiūlyme, manau, e, turi būti pabrėžiamas žmogaus teisų ir laisvių gerbimo aspektas. Manau, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas santykiuose tarp ES ir Maroko. Ir Maroko dalyvavimas įvairiose šiuose programuose kaip tik ir turi padėti visiems Maroko gyventojams, be kita ko ir vakarų Saharoje gyvenantiems e, e gerinti patį šioje srityje. Aš manau, manau, kad kolegos taip pat e, mano, jog šiame pasiūlyme turi būti aiškiai išdėstyti šitie e, dalykai ir aš siūlau e, paremti šį protokolo pasiūlymą. Ir paskutinis mano komentaras, ponė pirmininkė, trumpas komentaras. Aš pažįstu Maroką, aš dažnai lankausi šioje šalyje ir norėčiau pabrėžti, jog Marokas neturėtų būti baudžiamas ar nukentėti dėl tam tikrų staigių pokyčių, kurias matėme Tunise, Egipte ir kitur. Marokas pradėjo savo reformų procesą jau prieš palyginus daug metų. Ir Mohamedas, karalius Mohamedas VI čia yra priėmęs tam tikrų sprendimų ir, jeigu jūs prisimenate, buvo e, susitaikymo procesas ir skaidrumo užtikrinimo e, laikotarpis. Tai yra beprecedentiniai tame regione dalykai. Karalius turėjo du kartus imtis tam tikrų iniciatyvų, taip pat įstatymas dėl moterų statuso buvo priimtas. E, E, dabar yra taikomos lyčių lygybės tam tikros e, naujos nuostatos. E, konstitucijos reformos projektas vyksta jau vyko referendumas, kuriame buvo labai aukštas aktyvumas šituo klausimu. Šiaip ar taip Marokas yra šalis, kurioje vyksta reformos ir uh, tos e, reformos vyksta galbūt e, ramiau negu kitose valstybėse ir mes norime, kad tos reformos vyktų ir neturėtų būti joms trūkdama. Aš manau, kad Marokas yra esminės svarbos valstybė e, viduržėme jūros baseine. Dėkoju. Dabar žodis ponui Panzerį. Dvi minutės kalbėjimo laikas, jeigu jūs galėtumėte jo neviršinti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Aš e, kalbu pavaduodamas e, pona Pejan, socialistų frakcijos e, narį. Šis protokolas dėl sustarimo su Maroku, kuris pateiktas parlamento patvirtinimui, suteikia Marokui galimybę dalyvauti ES agentūrų programuose ir siekiant šio tikslo yra numatomos to dalyvavimo sąlygos. Marokas jau parodė e, didelį susidomėjimą šiomis programomis, tarp kurių yra paminėtinos e, tokios programos kaip Marko Polo, muitinės. E, 2023 programa bei e, inovacinės ir, ir konkurencingumo programos. Aš manau, kad Marokė turi vykti toliau ir turi būti gilinamas e, reformas ir manau, kad e, tas dalyvavimas tuo būdu visiškai atitinka Europos kaiminystės politikos tikslus. Beje, per praeitą plenarinį posėdį kaip tik ir buvo patvirtinti kai kurie E, dalykai susijęs su šitais tikslais. 2008 metais e, priimti tikslai e, susijęs su strateginės partnerystės stiprinimu su Maroko bei Maroko e, e, didesnių integravimų į ES rinką. Todėl manau, kad turime teigiamai žiūrėti į šį protokolą ir e, manau, kad turėtume palaikyti, e, pasisakyti už šio protokolo e, išvadas. Dėkuoju. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Neits už atliktą darbą rengiant pranešimą. EPP frakcijos vardu turiu pasakyti, jog visiškai pritarėme pranešimo išvadoms. Mes e, manome, kad e, reikėtų patvirtinti tą protokolą, kaip ir ponė Neits pabrėžė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog šis protokolas leis Marokui aktyviau dalyvauti ES e, programuose. Marokas yra traktuojamas kaip lygiavertis partneris valstybių narių, taip pat e, Marokas galės prisidėti prie biudžeto tų programų, kurį jis e, domins. Ir tokias pat taisyklės, kaip ir e, tos, kurios taikomas valstybėse narėse čia bus taikomas. Todėl aš manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Ir taisyklės, kurios čia taikomas, taip pat yra visiškai suderinamas su, su Maroko taisyklėmis. Viena vertus, tuo mes e, aiškiai rodome paramą šitai valstybei. Ir žinome, kad parlamente buvo atmestas protokolas žuvininkistės srityje, todėl turite omenyje e, susidariusią padėtį. Jeigu dabar nepalaikytume šio protokolo, tai e, būtų e, neteisingas signalas, o tarpo palaikymas būtų labai e, teigiamas signalas e, Marokui. Aš manau, jog tekste yra, e, kur yra iškainamasis memorandumas tam tikrų e, klaidelių, nes čia kalbama apie 2011 m. gruodžio 25 dienos teisėkuros sprendimą, tuo tarpu ne gruodžio 25, o e, lapkričio 25 turėtų būti teisinga data ne gruodžio 25, bet lapkričio 25 dienos sprendimas. Pirmininkė, dėkoju ponui Preda. Dabar žodis poniai Munys. Yo comparto plenamente el plantea. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu pritarti tam, kas sakė ponė Neits savo rekomendacijose. Ir turime pripažinti, Maroko dabartinį statusą ir Maroko kaip ES strateginės partnerės vaidmenį bei remti Maroko siekius. Jūs žinote, kad Marokas vykdo bendrąją politikos ir ekonomikos reformą ir kaiminystės politika šių požiūrių tikrai gali duoti naudos. Todėl turime užtikrinti, kad būtų įmanoma dalyvauti bendrijos programomis, aišku, atsižvelgianti tuos specifinius santykius, kurie susiklosti su Europos Sąjunga. Norėčiau atkreipti į vieną dalyką dėmesį. Pranešėja viename iš punktų mini, kad tomis programomis turi pasinaudoti visi Maroko gyventojai, visi Maroko piliečiai, įskaitant ir vakarų Saharos gyventojus. Aš manau, kad e, nebejotina, kad teikiamo bendradarbiavimo nauda turi pasinaudoti visi gyventojai. Ačiū, pone Gomes. Aš taip pat noriu pasveikinti ponę Neits parengus pranešimą Ir tikrai manau, kad jos padarytos išvados yra visai pagristos. Nebejotinai reikia pripažinti tą svarbų vykdomų Marokė reformų procesą. Reikia taip pat pripažinti, kad strateginės partnerės statuso Marokas nusipelnė. Praėjusią savaitę Kaip ir kiti kolegos, balsavau už tai, kad būtų laikinai sustabdytas susitarimas dėl žuvininkystės su Maroku. Ir ne dėl to, kad apskritai reikia panaikinti tą susitarimą, bet dėl to, kad reikia atsižvelgti į tarptautinę teisę sąsajoje su vakarų Saharos statusu ir padėtimi. Ir visiškai pritariu toms rekomendacijoms, kurios pateikiamos aiškinamajame rašte ponios Neits. Negalima tiesiog užmerkti akių prieš šios dalykus ir tokiu būdu, nes Europos Sąjunga pabandė tiesiog užmerkti akis dėl su vakarų Sahara susijusių reikalų, bet Maroka, Marokas privalo įspręsti vakarų Saharos problemą. Ir tai nėra vien tik tai Maroko saugumo klausimas, kadangi vakarų Saharos problemos sprendimas yra ir mūsų saugumo klausimas. Visame tame regione aktyviai veikia teroristinės grupuotas ir todėl negalima galvoti, kad vakarų Sahara tarsi nieko bendras su šia problema neturi, nes būtent joje yra verbuojami būsimi teroristai. Todėl manau, kad ponė Neits labai teisingai suformulavo ir labai teisingą žinę siunčia kolegoms iš Maroko. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjai. Ji pakankamai gerą pusiausvyrą pasiekė balansu, subalansuodama Maroko interesus iš vienos pusės ir ES interesus iš kitos pusės. Bet kaip teisingai pastebėjo kolegė Gomes, reikia atkreipti dėmesį į Maroko problemą su vakarų Sahara. Nemanau, kad Marokas šiuo atveju elgesi protingai paskelbdamas žuvininkystės srityje karą Slovenijai. Aš pats balsavau Europos parlamente praėjusią savaitę ir aišku yra pakankamai įsišaknyjusios priežastis įvairios elgesio ir Marokas turi suprasti, kad demokratiniu būdu išrinktas Europos parlamentas taip pat turi galimybių prisidėti prie iškilusios problemos sprendimų. Be to, neseniai lankiausi vakarų Saharoje ir pamačiau, kad vakarų Saharos gyventojai, ypač tie, kurie gyvena stovyklose, tikrai negali pasinaudoti bendradarbiavimo su ES teikiama nauda. Manau, kad būtina ieškoti sprendimo vadovaujantis jungtinių tautų gairėmis. Tai yra laukti referendumo, siekti referendumo. Referendumui pasirinkta, Aš manau, kad Maroko vyriausybė ir policijos pajėgos sudarė uh, rinkėjų sąrašą ir dabar reikia priimti politinį sprendimą. Aš manau, kad Marokas tikrai išmintingai pasielgtų, atsižvelgdami į tarptautinės bendruomenės. Uh, pagėdavimą surenkti vakarų Saharos klausimų regla, e, referendumą. Ačiū, ponia Aki. Ponas Aki. Ačiū. Na, aš pritariu kolegoms, kurie išskyrė šio susitarimo teigiamas pusės ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirma, tikrai turime remti tas jėgas Maroke, kurios siekia reformų ir demokratijos. Kita vertus, neturime įsivaizduoti, kad tas procesas vyks savaime. Iki šiol matome tik kitinimus pradėti reformų procesą. Bet reformos vyksta labai vangiai. Pavyzdžiui, konstitucijos reforma labai lietai vyksta, labai lietai reformuojama pati šalis. Ir kitas klausimas tai vakarų Saharos padėtis. Aš manau, kad šiame pranešime nepakankamai išsamei analizuojamas vakarų Saharos klausimas. Tikrai dėrėtų Marokui pasistengti kad bendradarbiavimas ES duotų naudos ir vakarų Saharos gyventojams, ko dabar nėra. Visiškai akivaizdu, kad joks susitarimas, nepripažįstant tarptautinio vakarų Saharos statuso, būtų įmanomas. Ir neteisinga pritarti tokiam susitarimui, netkreipiant dėmesio į vakarų Saharos tarptautinį statusą pagal tarptautinės teisės normas ir priimtus sprendimus. Tikrai būčiau labiau patenkintas, jeigu šie du dalykai daug aiškiau būtų suformuluoti pranešime. Ačiū. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį poniai Neits, kad jį padarytų apibendrinimą. Pane pirmininkė, tikiuosi, kad kolegos nepyks ant manęs, jeigu šiuo metu detaliai nekomentuosiu vakarų Saharos e, klausimo. Aš e, manau, kad būtina buvo paminėti šį aspektą, todėl kad yra trinties dėl e, šitų dalykų. Ir aš manau, kad turi būti dėmesys koncentruojamas į, į, į šį dalyką. Tačiau e, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie patikė savo pozicijas ir kurie rekomendavo savo frakcijų e, vardu e, rekomenduoti šio protokolo prieimimą, kaip aš e, ir rekomendavau. Aš norėčiau grįžti prie vieno aspekto, kurį minėjo ponas Arlaki. Tai yra grįžti prie Maroko konstitucinės reformos. Manau, kad yra dabar labai e, slidus dalykas e, konstitucinės demokratijos e, valstybių atstovams kritikuoti, kritikuoti šitos reformos aspektus. Manau, kad Maroko šios ryties reforma yra labai svarbių aspektų ir čia turime nepamiršti realybės. Aš paminėsiu čia vieną aspektą. Dabar yra draudžiama keisti politinę partiją parlamentinės kadencijos metu. Ir tie, kas žino, kaip yra iš vienos frakcijos į kitą e, frakciją migruojama, puikiai supranta, e, svarbą šitų dalykų, nes tai susiję ir su rinkėjų pasitikėjimu. Bet e, kita vertus, e, e, Maroke šitie dalykai labiau įtvirtina partijų pluralizmą. Tas pluralizmas egzistuoja ir turi, turi jau gana gilias šaknis. E, Aš dėkuoju dar kartą kolegoms už jų komentarus ir pasisakymus. Dėkuoju. Primenu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 10 diena vidurdienis. O dabar siūlau perėti prie 7 darbo tvarkės punkto Europos parlamento rezoliucija dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2011 m. ataskaitos. Ir žodis iš karto pranešėjai Richardui Howitt. Much, President. Ačiū, panė pirmininkė, labas rytas visiems. Jūs tikriausiai žinote, kad pirmą kartą man tenka garbė pristatyti pažangos ataskaitą dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos. Ir Naudodamasis progą norėčiau padėkoti kolegoms parlamento nariams, šešėliniams pranešėjams už pagalbą. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome ir be to norėčiau padėkoti visiems, kurie man padėjo dirbti Firom Respublikoje, nes jūs žinote, kad birželio mėnesį buvau paskirtas pranešėjų, po to nekartą lankiausi Makedonijoje, stebėjau dėry, e, link, rinkimus, taip pat džiaugiausi galimybę dalyvauti susitarimo dešimtmečio sukakties paminėjime dalyvauti kitose renginiuose kartu su Vakarų Balkanų šalių vadovais. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad visų Vakarų Balkanų šalių vadovai susitiko suburti Niderlandų nevyriausybinės organizacijos apsvarstyti ksenofobijos ir rasizmo apraiškų ir kaip kovoti. Ir taip pat džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti jungtinėme Makedonijos ir Europos parlamento komiteto darbe. Aišku, šiuo atveju ES plėtros procesas pažymėtas ir politinė žyma, bet mes kalbame šiuo atveju apie tam tikrą šalį, turinčią istoriją, savo kultūrą, apie jos žmonas. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie to šalies augimo. Ir turiu pasakyti, kad dabar jaučiu daug didesnį entuzijazmą Makedonijos atžvilgių, negu kai buvau paskirtas renkti šį pranešimą. Kaip pranešėjas, stengiausi pirmiausia pasinaudoti tuo, kas buvo padaryta anksčiau ir pasiremti ankstesniu mūsų santykių vertinimu. Visi žinote, kad aš dažnai turiu asmeninę nuomonę, tokia jau yra mano charakterio savybė, o kadangi man suteikta garbė renkti šį pranešimą, tai pasinaudoju ir savo asmeninėmis savybėmis. Aišku, yra įvairių vietų, kurios atspindi ir be kita ko mano asmeninį požiūrį. Viename iš punktų įrašiau labai aišku sakinį, labai aiškia mintim, kad pagėdaujame, jog prasidėtų dėrybos ir kad jų pradžia būtų nevilkinama. Tuomi norėjau labai aiškiai pasakyti ir Briuseliui, ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams, ko mes siekime. Rengiant pranešimo projektą, išanalizavau visus įmanomus būdus, kaip pasiekti tolesnės pažangos ir pateikiu tuos būdus kaip alternatyvas, bet ne vienintelį įmanomą būdą. Ir taip pat um, kviečiu komisiją pagalvoti, ar nevertėtų pradėti teisės atitikimo, nacionalinės teisės atitikimo ES teisai procesą. Ir kad taip pat manau, kad višalių pagrindų tada būtų įmanoma susitarti dėl daugelio dalykų. Apie tokią galimybę kalbu pranešime. Taip pat kalbu ir apie antrąją pasirengimo narystai antrąjį pasirinkimo narystai etapą. Nesakau, kad tai vieninteliai įmanomi pažangos siekimo būdai, bet nurodau juos kaip galimus variantus. Taip pat pranešime nurodau, kad dabartinės padėties statuso kvo išsaugojimas tikrai nėra priimtinas scenarius. Ir pacituosiu, teigiama komisijos rekomendacija iš esmės nėra kažkokia baigtinė pati savaime rekomendacija ir nėra ji amžina. Nemažai skiriu pranešime dėmesio ekonominiui vystimusi. Ši šalis žengia priekyje tiek ekonominio stabilumo, tiek augimo požiūrių, jeigu ją lyginsime su kitomis šalimis. Susilaikau nuo kai kurių rimtų reformų kritikos, bet pateikiu, tikiu tiksles pastabas dėl reformos, kad būtų visiškai aišku, ko mes iš jų tikimės siekiau konstruktyvių formuluočių, kad šalies gyventojai žinotų, kad visos rekomendacijos yra grinčiamos teigiamų požiūrių į šią šalį. Taip pat pranešime, pranešimas skirtas ne tik tai Firomo politikams, bet taip pat ir paprastiems piliečiams. Todėl kviečiu komisiją ženkliai padidinti paramą pilietiniai visuomeniai pagal pilietinės visuomenės priemonę. Ir kadangi tai yra parlamento dokumentas, mes taip pat pateikiu sveikinimą jiems sėkmingai pasirodžius 11 metų Europos krepšinio čempionate. Tai tiesiog gyventojams parodas, kad mes tikrai žinome, kas jiems rūpi. Bet to labai aiškiai sakau, kad vizų režimo panaikinimas sudaro vieną pagrindinį ES ir Firomo santykių dalį. Dabar dar vienas dalykas. Pranešime tikrai, pranešimu tikrai nesiekiu save priskirti a, kažkokiam tarpininkui. A, Aš nurodau, kad pavadinimo, ginčia dėl pavadinimo atveju reikia vadovautis jungtinių tautų rezoliucija. Jeigu aš bandyčiau žengti kitaip ar toliau, tai tikriausiai sukelčiau nepageidaujamos reakcijos. Bet e, šis pranešimas turėtų tik tai konstruktyviai spausti firomą ir uh, nurodau, kad reikalinga siekti abiem pusėm priimtino sprendimo. Aš manau, kad tai pati geriausia pozicija, kokią aš kaip pranešėjas galėjau užimti. Be to dar atsižvelgta ir į ankstesnės rezoliucijas, kuriuose kalbama ne apie šalies blokavimą, o apie tolesnį santykių plėtojimą. Be to klau, raginu komisiją taikyti tinkamą ginčių sprendimo procedūrą siekiant įspręsti dvi šalių pagrindų kilusias problemas. Skirtumasgi, kurį aš pažymiu, yra toks. Taip, Europos teisingumo teismas priėmė savo sprendimą, bet būtų labai gerai, kad aišku, tas sprendimas būtų priimtas dar iki prasidėjus dėrybams, bet sprendimas priimtas tada, kada jisai priimtas. Ir todėl, aš manau, visos suinteresuotos šalis turi sprendimo laikytis. Ir todėl mes turime aiškiai protokole net įrašyti, ką rekomenduojame Europos vadovų tarybai. Taip pat aš manau, kad Europos Sąjunga šiuo atveju neturėtų pati spręsti ginčio, bet išsprendus tą ginčą reikėtų laikytis priimto sprendimo. Aš tikiu, kad turėtų būti surenktas referendumas. O dar iki referendumo reikėtų informuoti visuomenę. Dar vienas dalykas šiuo atveju noriu pasakyti yra toks, kad jeigu šaliai pavyks ir kitose sritise pasiekti pažangos, vykdant reformas, plataus spektro reformas, tai tada atsiras pakankamai gera politinė uh, aplinka, kuri leis išspręsti įvairias problemas. Aš tik vieną kartą pavartojau Makedonijos pavadinimą aštuntame punkte, nes Europos komisijos uh, ankstesnė pozicija ir buvo tokia, kad Makedonijos pavadinimas vartojamas kaip būdvardas. Tačiau šiais metais kilo rimtas klausimas, ir patie žodžio Makedonija nevartojamas, kai kalbame apie šalies kalbą, kultūrą ir tapatybę, yra neigiamas faktorius. Ir jis buvo suvoktas kaip neigiamas faktorius kai komisija paskelbė savo pažangos ataskaitą, nes jungtinių tautų tekstuose šis žodis yra norminis. Aš aišku, neketinu nieko provokuoti, bet aš manau, mes turime parodyti, jog įsiklausome ir į pačios šalies balsą ir į bendro parlamentinio komiteto išvadas Jeigu jau bendras, e, bendras parlamentinis komitetas sugebėjo susitarti, tai aš manau, kad mes apie tai galime kalbėti ir šiame komitete. Ir jums aš tikrai siūlau kur kas švelnesnį e, sprendimą nei kad buvo sutarta bendrame parlamentinėme komitete, kuriame buvo sakoma, kad tikisi, jog bus. Na, aš sakau, aš labiau raginu ir kviečiu komisiją ir tarybą e, bendrai spręsti arbitražo mechanizmo klausimą. Tačiau noriu Jums, gerbėmiai kolegos, pasakyti, kad statuso kvo išlaikimas tikrai nėra tinkama pasirinktis. Aš manau, kad reikia uh, žengti toliau, reikia užtikrinti šios šalies vystimasi ir labai džiaugiuosi, kad Kroatija tapa dar viena ES valstybė nare. Aš manau, kad Kroatijos sukaupta patirtis nebus pamiršta. Ir manau, kad nebejotinai jos įstojimas į ES padarys poveikį ir paties Vakarų Balkano regiono stabilumui ir kitų šalių augimui bei vystimuisi. Todėl, kalbant apie plėtrą, reikia nepamiršti ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos galimybių tapti ES dalimi. Donc, euh... J'ai euh, six intervenants et nous avons les votes dans quelques minutes. Dėkoju, yra šeši pageidaujantis kalbėti kolegos ir netrukus prasidės balsavimas. Taigi prašyčiau visų kalbėtojų kalbėti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Hovardui už parengtą rezoliucijos pasiūlymą. Pasiūlyme yra išvardyjama Makedonijos pranašumai. Europos integracija būtų, buvo praeities problemų sprendimo būdas. mano nuomonė. Ir rezoliucijoje yra nuolat kalbama apie pasitikėjimo stiprinimą, tiltų tiesimą su kaiminėmis valstybėmis. Ir tai būtų galima sėkmingai gyvendinti ir su Makedonija. Deja, Europos parlamentas nesiūlo nieko panašaus. Nesiūloma nieko, kalbant apie Makedonijos e, nacionalinės šventes, e, nei apie neapykantos skatinimą bulgarams Makedonijoje. Makedonijos gyventojai tvirtina, kad jie yra makedonai, ne bulgarai. Ir be abejo, nacionalinė tapatybė yra labai svarbus kiekvienos tautos bruožas, bet negalima toleruoti to, kas dabar vyksta Makedonijoje. Mes, žinoma, neprieštarausime, jeigu jie save vadins makedonais. Tačiau reikėtų gerbti bendrą praeitį. Ta pati galima pasakyti apie neapykantą skatinančias kalbas, kurios kartais pasigirsta buvusios Jugoslavijos teritorijoje būtų labai gerai, jeigu e, mūsų draugai Makedonijoje galėtų pamiršti praeitį ir žiūrėti į ateitį Europos Sąjungoje. Dėkuoju, pane pirmininkė, aš labai trumpai Visų pirma, sveikinu poną Hovitą, atlikus puikų darbą po įvykusių įvykių jam teko labai staiga imtis šio klausimo, bet jis labai daug pastangų įdėjo pažinti Makedoniją ir geriau susipažinti su padėtimi ją, joje ir e, taip pat išanalizuoti santykius tarp Makedonijos ir Europos Sąjungos. Aš noriu pasakyti, kad kaip, kaip pranešėjas ir kalbėjo, reikia rasti būdą, kaip e, pakeisti dabartinę situaciją, kadangi tokia situacija tikrai nėra e, toleruotina ir valstybė negalės pradėti dėrybų uh, su ES jau trečius metus iš eilės. Jau trečius metus iš eilės komisija rekomenduoja tarybai pradėti rekomendacijas, bet tai taip ir neįvyksta. Turime atsižvelgti ir be abejo į uh, opius klausimus susijusius su Graikija, bet ir Makedonijos negalima pamiršti, kokioje padėtyje ji dabar yra. Be abejo, ne parlamentas turės dėrėtis ir ne vien parlamentui e, reikės ieškoti sprendimų iš esmės, viskas priklauso nuo dviejų vyriausybių. Ir tai reiškia, kad mes praktiškai negalėsime įgyvendinti kažkokių rekomendacijų ar pasiūlymų dėl dviejų valstybių santy, tarptautinių santykių. Tačiau manau, kad tikrai atėjo pats laikas abiems vyriausybėms E, įgyveninti Makedonijos vyriausybės iniciatyvą ir taip pat deramai vertinti politinę situaciją Graikijoje ir dėl to pradėti bent jau normales diskusijas apie esamą padėtį. Aš labai detalės nesileisiu. Aišku, tos politinės žinutės, kurias išgirstame iš Makedonijos, labai dažnai būna neigiamos kalba, kai yra kalbama apie jų kaimininės valstybės. Mes turime iš parlamento Makedonijai priminti, kad Makedonija tikrai nėra apsupta priešų. Čia yra daugiau psichologinis dalykas, kuris turėtų pasikeisti tiek pačioje visuomenėje, tiek vyriausybėje. Dėkoju, ponas Kasulidis. Merci, madame prezident. E... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu poną Hovitą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad jis labai teisingai įvardijo, e, kas, kokia yra situacija Makedonijoje ir taip puikiai atliko parlamento vaidmenį, e, kai valstybė ketina dėrėti su ES dėl stojimo į ją. Jis įvardijo, kokios yra kliūtis pradėti diskusijoms ir kokios dabar yra aplinkybės taip pat ko reikėtų, kad dėrybos galėtų vykti sklandžiai. Pranešėjas puikiai parodė, kad supranta, koks yra parlamento vaidmuo. Tai puikiai matosi septintame punkte. E, vis tik norėčiau paprašyti pranešėjo peržiūrėti devintąjį punktą rezoliucijos projekte. mes norėtume vis tik tai, kad būtų iškeliama šiek tiek daugiau iš ankstinių sąlygų, bet reikia nepamiršti, kad kuo daugiau atsiranda iš ankstinių sąlygų, tuo sunkiau išspręsti ginčą. Todėl reikėtų paraginti e, Makedoniją E, būti lankstesnė. O dabartinė šio punkto formuluotė skatina numatyti daugiau šankstinių e, sąlygų, o tai tikrai neprisidėtų prie sklandesnio e, konflikto sprendimo. Taip pat galima paraginti pakeisti konstituciją taip, kad būtų galima pasinaudoti arbitražo procesu. Nežinau, ar tai būtų realu, bet galbūt uh, galima būtų pasiremti arbitražo procesu, kaip kad padarė Junktinė karalystė ir Europos Sąjunga euro klausimo atveju. Dėkoju, ponė Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti Richardą Hovitą, parengus tikrai puikiai subalansuotą tekstą ir įdėjus tiek daug pastangų taip greitai parengti šį dokumentą. Man labai įdomus naujas e, dokumento formatas, tikrai labai teigiamai jį vertinu. Tai yra dinamiškesnė teksto formuluotė, aiškiau nušviečianti e, situaciją. Turiu tris trumpus pastebėjimus. Ko man trūksta tekste? Trūksta paminėjimo, kad vyko, e, buvo parengta e, ataskaita dėl antikvizacijos Skopjeje vyko kampanija, kuri sukūrė gana neigiamą įvaizdį apie kaimynus Makedonijos regione. Ir tai taip pat dera su tomis minėtomis neapykantą skatinančiomis kalbomis. Taigi Makedonijos vyriausybės požiūris tikrai nepadeda atlikti sklandų dialogą su jos kaiminėmis valstybėmis. Toliau. Status quo nėra tinkama pasirinktis visame regione. Be abejo, tikrai taip. Tačiau tai nusprendė taryba. Kai yra sakoma, kad status quo yra netinkama pasirinktis. Ta pati galima sakyti apie Serbiją, apie Jotkalnyje. O ką pasakė e, taryba prieš keletą dienų? Išlaikykime status quo. Tad reikia nuseklumo. Trečias dalykas. Jūs visiškai teisus sakydamas, kad ne vien tik tai buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atveju, bet ir kitomis kitų valstybių e, atveju e, pranešėjas bandė atlikti tarpininko vaidmenį, o tai nėra tinkamas požiūris. Tai daugiau atneša neigiamų rezultatų negu teigiamų. Dėkoju. Dėkui, ponė Nikolai. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Hauvitui už pranešimą, rengimą. Du dalykai. Aš manau, kad e, spaudos laisvė turi būti aiškiai įvardinta pranešime. Šiuo metu Makedonija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, iškyla tam tikrų problemų šioje srityje. Ir Firomui ir mums taip pat labai svarbus yra e, tarptautinio e, baudžiamojo teismo sprendimas. Manau, kad tas e, mes turime iš tikrųjų įvertinti, kokia čia yra teisingumo dimensija sprendžiant politikos e, klausimus. Toliau dėl uh, mažumų, manau, kad e, padėtis gerėja mažumų srityje, tačiau e, vis dėlto dar yra ką e, veikti toje srityje, kad būtų užtikrintas jų teisų laikymasis. Pone Kornelisen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu pono Hovitą, parengus puikų pranešimą. Labai nudžiugau pamačiusi dešimtojo punkto formuluoti dėl arbitražo mechanizmo. Taip. Tai buvo e, pono Kukanino ir mano pasiūlymas. Žinoma, ne vien šis klausimas trukdo politiniams procesams ES dėrybose su ketinančiomis stoti valstybėmis narėmis, tad tikrai reikėtų mechanizmo, kuris padėtų tas, tos sunkumus spręsti. Reikia ieškoti sprendimų, o ne tiesiog apleisti tuos klausimus. Taip pat e, labai džiaugiuosi, kad daug dėmesio yra skiriama diskriminacijai e, lyties, seksualinės orientacijos pagrindų. Ko dar pasigėdau? Reikėtų daugiau Makedonijoje, Makedonijoje lab, e, įstatymuose trūksta e, min, paminėjimo diskriminacijos e, or, seksualinės orientacijos pagrindais, kur yra kalbama apie diskriminacijos draudimą. Atrodo, kad įvykiai Kosove e, nuvilnijo per visą Makedoniją ir gaila, kad e, kai kurie politiniai lyderiai tik tai skatina nesutarimus tarp įvairių etninių grupių ir tai galima būtų paminėti dar šiame pranešime. Mes pateiksime keletą pastebėjimų, keletą pakeitimų šiais klausimais, bet iš esmės mus tikrai tenkina pranešimo projektas. Dėkoju, ponas Tenok. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat sveikinu Rišardą Hovitą. Jis jau susitiko su šešėliniais pranešėjais, jau ir su tuo jis sveikinu. Man ypač patinka 45 punktas, kur yra sveikinama Makedonija laimėjus e, e, krepšinio čempionatą. Kalbant apie dėrybų pradžią su Europos Sąjunga, reikėtų nepamiršti teisingumo teismo sprendimo, kurio reikalaujama uh, aiškios teisinės nacionalinės jurisprudencijos. Aš tikiuosi, kad toks teismo sprendimas dabar paragins Atenus aktyviau ieškoti konflikto sprendimo, o ne nuolat vetuoti Makedonijos ketinimus pradėti dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą, nes jie šiaip turi teisę e, pradėti tokias dėrybas. Ir tas pavadinimo klausimas turėtų būti kuo greičiau išspręstas, kad nebekaišiotų kojos sklandžiam Makedonijos dėrėjimus dėl stojimo į ES. Makedonija be abejo yra pakankamai trapi e, visuomenė ir todėl yra svarbu ją palaikyti. Reikėtų remti daugia kultūrinę visuomenę Makedonijoje. Ir jie jau 6-7 metus yra valstybė kandidatė ir niekaip nepradeda dėrybų dėl stojimo, o tai tikrai ne, net neša jokios naudos Makedonijos žmonėms. Taigi reikėtų bandyti padėti Makedonijai, kad per kitą viršūnį susitikimą Makedonijai būtų uždegta vis tik tai žalia šviesa dėryboms dėl stojimo. Dėkoju, ponas Kirilov. Vieną minutę. Ačiū, ponai pirmininkė. Sveikinu kolegą Richardą Hovitą. Kadangi turiu labai nedaug laiko, tai norėčiau kalbėti apie 22 punktą. Tokius procesus tikrai reikėtų skatinti, būtent dėrybų pradžią, nes tai yra svarbu e, stabilumų regione ir Makedonijos santykiams su kaimininėmis valstybėmis. Kalbant apie istorinius skirtumus ir tapatybės kūrimo nuolatinį procesą, turėtume vis tik tai daugiau dėmesio skirti istorinių faktų interpretavimui. Reikėtų turbūt atsiversti vadovėlius. Mačiau gazdinančių pavyzdžių, kai buvo kūriamas neigiamas požiūris į etninės mažumas. O tai yra ne tik tai etninio pobūdžio klausimas, jau tai tampa ir politinio pobūdžio klausimu. Taigi galima būtų galbūt net surenkti jungtinius e, istorijos žinovo susitikimus, kurie e, parodytų, kaip teisingai reikėtų interpretuoti istorinius faktus. Ir Makedonijos vyriausi valdžios atstovai teigia, kad kai įstosime Europos Sąjungą, tada tai ir padarysime, bet gal dėl to ir reikėtų paraginti jų stojimo dėrybas, tam, kad santykiai Makedonijos su kaimynais pagerėtų. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas, ponas Peterle. Čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas iš tų esu, kurie tikrai nesidžiaugia susiklošiusią sudėtingą padėtimi. Matome, kad šalis kandidatas yra apibūdinamos keletų dalykų Ir jie tarsi nurodo, kad net tas nutilėjimas tampa kliūtimi siekiant narystės. Ir mes tarsi grįžtame prie tos amžinos diskusijos, kas pirmiau atsirado - višta ar kiaušinis. Bet mums reikia surasti konstruktyvų būdą, kuris padės išlipti iš aklavitės. Ir pirmiausia, mums reikia nepamiršti pagarbos vieni kitiems. O tai reiškia pagarbos tapatybei. Šiuo atveju yra ginčiamas būtent šalies tapatybės klausimas. Tai yra jos kultūrinis, kalbinis identitetas. Dar vienas dalykas - tai, kad šalies pavadinimas nevartojamas Makedonijoje. Žodis nevartojamas kaip būdvardis, pavyzdžiui, kalbai apibūdinti, nemanau, kad būtų priimtinas, aš asmeniškai to nedarau. Ir nežinau, pavyzdžiui, kaip sureaguočiau, jeigu man būtų pasakyta, kad nebegalima naudoti žodžių Slovenija ir kad turėčiau pasirausti savo šalies istorijos metraščiuose, ieškodama kažkokio kito žodžio. Aš manau, kad Tai, kas istoriškai yra susiklostę, turi būti gerbiama. Ir neturėtumėm bandyti grįžti į tolimą laikotarpį, semdamiesi galimybių įspręsti problemą. Aš manau, kad tikrai turėtume ieškoti sprendimo vadovaudomėsi abipusę pagarbą. Ačiū. Norėčiau priminti, kad uh, Pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 10 diena, 12 valanda. Norėčiau padėkoti ponui Howitt. O dabar periname prie elektroninio balsavimo. Kadangi ponas Arušvolski dar neatėjo, tai pradėsime nuo pono Watsono pranešimo pranešimo projektą su pasiūlymu dėl Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl nuseklios politikos autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojamasis priemonės, kai jų vadovai tenkina savo asmeninius ir komercinius interesus ES viduje atžvilgių. Ar visi turi balsavimo korteles? Tad pradedame. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu, todėl kad neaišku. 36 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 39 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko. Socialistai nebalsuoja. Būtų gerai, kad jie balsuotų, nes jie yra salėje. Priimta. Palaukite. Pakartokime dėl 39 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimtas pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt pirmas, už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. 52. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime dėl 52. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Prasarvolski. Atmesta. 53. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 54. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 59. Atsijimtas. 63. Žodis pranešėjui, ponui Watson. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu, kuris jau buvo svarstytas grupėje. Ir pakeitimas žodžiu bus toks, siekiant įgyvendinti taikoma sankcijų režimą nuosekliai ir griežtai kablelis, siekiant išvengti dvigubų standartų taikymo. Aš manau, kad toks žodinis pakeitimas sulauks kolegų pritarimo. Kas už šį žodinį pakeitimą? Prieš? Susilaiko? Primta. Šešiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime dėl 61-ojo. Elektroniškai pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 62 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 70. E, Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Kom, devintas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 71. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 74. 75. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 76 kas už, prieš. Pastikrinsime elektroniškai, pradedame dėl 76. Baigiame balsuoti. Priimta. 77. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 78 kas už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinsime elektroniškai, dėl 78 pradedame. Baigiame. Priimta. 81 kas už, prieš, susilaiko, neaišku, Siūlau pasitikrinti dėl 81-ojo. Pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 87. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 87. Pradedame. Baigiame. priimta. 88, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 90, kas už, prieš, susilaiko. Siūlo pasitikrinti elektroniškai dėl, kad, dėl 90-ojo. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 93. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinsime. Dėl 93. Bandame. Baigiame balsuoti. Priimta. 94. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 95. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 96. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 99. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Šimtasis kas už prieš susilaiko pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Priimta. 11 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 107, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 108, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 109, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pastikrinsime elektroninį būdą, nes neaišku, dėl 109. Pradedame. Baigiame. Priimtas dėlė balsų daugumą. Matau, kad e, daug kas nebalsuoja, gal esate pavargę. 113 ir 14. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 115. Kas už? prieš susilaiko priimta. 117 kas už prieš. Atrodo, kad uh, dėl socialistų iškyla problemų, nes jų balsavimas buvo prieštaringas. 117 kas už prieš susilaiko atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, priimta. 13 kompromisas. Dėl 117 norite pastikrinti? Jis primtas. Gerai, pastikrinkime dėl 117 elektroninį būdų. Pradedame. Baigiame. Jisai labai dėlė balsų daugumą priimtas. 13 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 122. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 126, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 127, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 130. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 131. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 132. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 133. Kas už? 133. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 134 kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pradedame. 124. Baigime balsuoti. Atmesta. 136 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad priimta. Dešimtas kas už, prieš. Atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaiko priimta, 13 kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad nelabai aišku, pradedame elektroninį balsavimą dėl 13, baigiame. Priimta. 14. Kas už? Prieš. Susilaiko socialistų frakcija tikrai pavargusi. Galbūt nesulaukia atostogų, nes visiškai nebebalsuojam. Galbūt galėtumėte nebedaryti tokių pastabų dėl socialistų frakcijos balsavimo. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 19.10 kas už, prieš susilaiko priimta, 21 kas už, prieš susilaiko, atrodo, bet nežinau. Dėl 21 pasitikrinsime. Pradedame elektroninį balsavimą. Baigiame. priimta. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kas už, prieš prieš susilaiko, man atrodo, kad priimta. Pastikrinsime dėl 29. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimtas. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34, kas už, prieš, susilaiko priimta. 35 kas už, prieš, atrodo, kad priimta, bet pasitikrinsime elektroniškai dėl 35 pradedame, baigiame. Priimtas. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko priimtas, Antras, kas už, prieš susilaiko priimta. Tris, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl trečiojo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar Baigiamasis balsavimas. Prandame. Balsavimas baigtas. Priimtas, sveikiname poną Votsiną. Voilà, nous allons passer maintenant au vote du rapport. Dabar periname prie Sailus Volski pranešimo ES užsienio politika skirta BRICS ir kitoms sparčiai besivystančiom šalims tikslai ir strategijos. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 69. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 80. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad jis yra atmestas. 81-82. Anas buvo atmestas. Kas, kas už 80 prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimtas. 94. Kas už prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmestas. 94. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. atmestas vieno balso persvara. 95, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Atsiprašau, sako pirmininkas, priimtas. 96, kas už. Gerai, pasitikrinsime dėl 95-ojo, pradedame. Ar visi jau balsavo? Vieno kolegos dar trūksta. Balsavimas baigtas. Priimta. 96. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 97. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 98. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 99. Už. Prieš susilaiko. Priimta. Šimtasis už prieš susilaiko priimta. 101 už prieš susilaiko priimta. 102 už prieš susilaiko priimta. 103 už prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 113 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priim, atmesta. 114 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 už, prieš, susilaiko, priimta. 117 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeš, septintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 126 už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 176 už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 145. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtas kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 153. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinsime Pradedam, pradedame balsuoti. Sanas baigtas. Atmesta. Na, turime pakankamai laiko galim pasitiksinti. 154 už prieš susilaikę. Atmesta. 155 už prieš susilaikę. Atmesta. 156 kas už prieš susilaikę. Patvirtinta. 157 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 11 kompromisinis kas už prieš susilaikę. Patvirtinta. 164. Kas už? Prieš? Susilaikę? Man atrodo, kad priimta, sako pirmininkė, bet pasitiksinkime. Ne, pereiname prie ketvirto. Už, prieš. Pirmą dalį už, prieš. Antrą dalį susilaikę. Atmesta. Antra dalis. Penkta. Už, prieš susilaikė atmesta, šeštas vien už prieš susilaikę. Man atrodo patvirtintas, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Šeštas pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Minutėlę. EPP kažkas netvarkoja balsuojant. Septintas pakeitimas, kas už? Kas už? Penktas, septintas pakeitimas, kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinsime elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę, Atmesta devintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta dešimtas už, prieš, susilaikę, patvirtinta dvyliktas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. 23 pakeitimas. Ne, pirmininkė atsiprašo. Pamiršome apie 11 pakeitimą. Grįžkime prie 11 pakeitimo. Kas už prieš susilaikę atmesta. Toliau 23 pakeitimas už prieš susilaikę man regis priimta, 24-25 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 26 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 14 kompromisinis, už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 36 toliau pakeitimas, už, prieš, susilaikę, patvirtinta Patvirtinta. 37 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 38 balsavimas dalimis. Už pirmą dalį, kas už prieš susilaikę. Atmesta antra dalis už prieš susilaikę. Antra dalis, man regis, patvirtinta. 39 už prieš susilaikę Pasitikslinkime dėl 39 pakeitimo, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 40. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 41. 42. Balsuojame už. Pirmą dalį. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikę tokia. Atmesta, sako pirmininkė, nors nesu tikra. Pasitiksinkime 41-42 pakeitimas, antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta 15 kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. At, patvirtinta 51, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Trečias atkrenta. Toliau. Deve komiteto nuomonė. Pirmas už. Prieš. Atmesta. Antras pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Trečias už. Prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta, penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Bet regis reikia pasitiksinti dėl penkto DV komiteto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikę, atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 11 už, prieš, susilaikę. Man regis atmestas pakeitimas. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 13 už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 pakeitimas už, prieš, už, prieš, susilaikę. 15 tvirtinimas 16 už, prieš, susilaikę. Patvirtintas 17 už, prieš, susilaikę, atmesta. Toliau. A. Konstatuojimui dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. B. Konstatuojimui dalis dvi dalis už pirmą dalį. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Paskutinis balsavimas, galutinis balsavimas, elektroniniu būdu balsuojam. Visi atrodo balsavo. Ne, vienas asmuo dar nebalsavo. Balsavimas baigtas. Taigi, dauguma balsų patvirtintas pranešimas. Sveikiname poną Volski. Ponas Sarė iš Volski. Na ir rytinį posėdį galime baigti. Ponas Landsbergis prieš baigiant. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu trumpai paaiškinti, kas man rūpi šiame dokumente. Šiandieną mes patvirtinome A punktus ir BRIC yra įvardyjimas kaip viena konsoliduota jėga. Taip nėra, tiksliau dar taip nėra ir būtų daug geriau, jeigu tekste būtų padarytas pataisimas Dabar to pataisimo nebus padaryta ir mes kalbėsime apie BRICS kaip apie atskirą galios vienetą. Tai nėra teisinga ir nėra taip pažangu bei teigiama, kaip kad nurodoma kai kuriais atvejais. Pavyzdžiui, aš teikiau 13 pakeitimą tam, kad būtų atkreiptas jūsų dėmesys į tai, kad nors mes ir džiaugiamės tokios grupės egzistavimu kaip pažangia pasaulio galingųjų tarpę atsiradusią jėgą, pereimas prie daugiapolarinės sistemos. Bet mano galva, BRICS atveju daugia polarinė sistema nėra teisingas apibrėžimas, nes atsiranda kaip tik du poliai. Vienas polius, kuriam vadovauja Šiaurės Atlanto sąjunga ir kitas polius, kuriam vadovauja Rusija ir Kinija. Todėl aš manau, nereikėtų taip labai džiugauti naujos sistemos atsiradimu, jeigu ta sistema įsivyrė vyrautų, tai ES būtų nustamta vis labiau į pakraščius. Ačiū, ponė Landsbergiai. Galime. Posėdis baigtas, rytinio dalis baigta, susitiksime po pietų.